Uh, good afternoon, colleagues. We uh, begin with the adoption of the agenda. Labadiena, kolegos, pradėkime nuo darbo atvarkės punkto. 18 punktas pakeistas ir pagal darbo. Šis darbo atvarkės punktas dėl bendrijos vizų kodekso yra atidėtas, taigi kol kas uh, nėra pasiektas sustarimas tarp institucinėse darybose. Jeigu niekas neprieštauja, darbo atvarkė laikykime patvirtinti pirmininko pranešimai. Na, tai yra užtikrintas vertimas visas kalbas išskrinus Danų, Kroatų ir Galų dėl deleguotų ir gyvenimo aktų. Vasario 14 dieną parlamentas gavo reglamentą 2015-49 dėl. Mm, <clears throat> Taip pat direktyva 2015-39 dėl mm, finansinės sistemos skirtos e, kovai su pinigų plovimu ir turizmo finansavimo. Taigi turite mėnesį laiko pareikšti pretenzijams sutrinkamai su taisyklė 55 toliau gruodžio 18 dieną gauti du deleguoti teisės aktai dėl vidaus saugumo fondo ir prieglapščio migracijos ir integracijos fondų. Sausio 29 dieną, kur datarį pirmiausia nusprendė pritarti šiam prašymui ir mm, pareikšti pre, pretenzijas dėl dviejų rezoliucijų projektų, kurias pateikė socialdemokratų frakcija. Toliau, ponas Sipilis yra pranešėjas rezoliucijai ir Pakeitimus galima teikti iki vasario 21 dienos, 14 dienos, o balsamai vyks kovo 7 dieną. Na ir galiausiai rytoj 11.15 įvyks e, elektroninis balsavimas. Trečiasis darbo tvarkės punktas. Taigi dabar galėsime išklausyti tiek komisijos, tiek ir išorės veiksmų tarnybos pristatymų skirtų 18 e, metų birželio mėnesio bendram komunikatui dėl neteisėtų šaunamųjų ginklų ir šaulių ir lengvųjų ginklų. Na, ir taip pat e, išklausysime ES SA LPL strategijos. Tai yra, kurią patvirtino taryba 18 metų lapkričio mėnesį. Na, kaip žinote, Na, šis jungtinis komunikatas yra perduotas Libe komitetui, bet jis liečia AFDV ir INTA. Ir todėl mes pakvietėme kolegus, gas iš šių komitetų į pirminės diskusijas ir aš norėčiau pasveikinti mūsų tarpę minėtų komitetų narius. Na, na, taigi mes pakvietėme visus, taigi Dabar pirmas iki parlamente bus galimybė įvertinti ir aptarti dokumentus skirtus šiems klausimams. Taigi tiek Libė ir tiek kitose atsakingose komitetuose e, vykdyti dvinių projektai skirti civiliniams šunamiesiams ginklams saugumui užtikrinti. E, kas yra faktiškai mažų ir lengvų žinomų ginklų akikmenis. Dar priminsiu 18 metų gruodžio 12 dienos rezoliuciją um, kuri buvo parengta remintis specialiaus komiteto skirto kovos terorizmo ataskaitą bei atitinkama SALV strategija. Taigi parlamentas pritarė tam, kad reikėtų peržiūrėti strategiją skirtą e, neteisėtam e, mažųjų ir lengvų šaunamųjų ginklų e, kaupimui ir prekybai jiems. Taigi, juolab, kad e, E, keičiasi technologijos ir šitokie ginklai kelia pavojų. Be to, toje pačiame rezoliucijoje komitetas ir e, parlamentas atkreipė dėmesį tai, kad be kita ko reikia mm, apriboti reglamento 258-2012 nuostatas dėl eksporto, importo ir tokių nekarinės paskirties šaunamųjų ginklų pervežimo tranzitu. Dar priminsiu mm, valstybių narių ir tarybos bendrą poziciją 2008-944 CF. SP. Mm, kaip žino kolegos iš F, AFET komiteto, šis klausimas pas juos taip pat buvo aptartas, taigi norėčiau sutirkti žodį komisijos atstovams Florianai Sipela iš vidaus reikalų generalinio direktorato ir ponui Jazekui Bilika, jis yra pagrindinis e, patarėjas ir specialus pasiuntinys atsakingas už e, ginklų neplatinimą ir nusiginklamą. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį poniai Sipalai ir sveikinus atvykusią į mūsų komitetą. Thank you, Chair. Thank you, Honorable Member. Ačiū, pirmininkė, ačiū gerbiami. Nariai, ačiū, kad pakvietėte komisijos ir išorės veiksmų tarnybos atstovus pristatyti šį strateginį komunikatą, kuriame bent jau taip buvo siekta bandėme suderinti vidaus saugumo aspektus su klausimais susijusiais su ES išorės veiksmais ir bendraja užsienio ir saugumo politika. Šią strategiją parengėme taip, kad e, galėtume e, apriepti tiek neteisėtą prekybą ginklais, tiek ir rimtus nusikaltimus, įskaitant terorizmą, neteisėtą prekybą ginklais, manome, kelia grėsmę ES saugumui ir e, visiems Europos žmonėms organizuoti nusikalteliai. Tokiu būdu gali paskatinti e, kitas nusikalstamas veikas, kaip e, prekyba žmonėmis ar teroristinius nusikaltimus paskatinti. Žinoma, aš dabar jums nepristatinėsiu to sąrašo miestų ir regionų Europoje ir visame pasaulyje, kurie kentėjo nuo teroristinių išpolių ir kurių piliečiai žuvo per e, baisius teroristinius išpolius, kuriuose buvo naudojami neteisėtai įsigyti ginklai. Per šį trumpą pristatymą norėčiau pabrėžti, kad uh, strategija sudaryta iš trijų pagrindinių dalių. Pirmiausiai siekiame sugriežtinti norminius teisės aktus tiek Europinių, tiek ES lygmenių. E, antras aspektas e, - informacijos mainų ir bendarbiavimo skatinimas e, bei siekis skatinti tarptautinį bendarbiavimą. Kalbant apie teisinę sąrangą, pirmiausia norėčiau pabrėžti, svarbes teisėkuros institucijų pastangas 2017 metais patvirti peržiūrėtą e, lengvų šunamų ginklų direktyvą. Parlamentą noriu padėkoti už jo indėlį. Iš šį svarbų darbo komisija dabar deda pastangas, kad e, šis dokumentas būtų gyventas, įskaitant deleguotų teisės aktų patvirtinimą bei e, keitimas informacija dėl išduodamo prekybos ginklais e, leidimų. Taip pat reikia paminėti, kad nuo 2012 galioja atitinkamas reglamentas, e, reglamentuojantis e, šaunamųjų ginklų importą, eksportą ir tranzitą. Esame parengę atitinkamą ataskaitą dėl to, kaip reglamento nuostatos ir jų gyvenimas valstybės narėse turi būti pagerintas. Taip pat esame užsakę atitinkamą tyrimą, siekdami išsiaiškinti silpnasias ir silp... stipresias šio reglamento nuostatų vietas tam, kad ateitie galėtume imtis e, papildomų darbų ir e, veiksmų. Taip pat mūsų komitetas aktyviai reiškia jungtinėse tautose. Žinote, kad vienas iš trijų jungtinių tautų konvencijos prieš tartautinius nusikaltimus protokolų yra susijęs su šaunamaisiais ginklais ir šį protokolą yra pasirašiusi taip pat Europos Sąjunga. Mes labai aktyviai dalyvavome šio protokolo peržiūroje, dėl kurios buvo susitarta E, priimti galtinius sprendimus vieną, ne vėliau nei iki šių metų lapkričio ir e, taip pat labai svarbu tarptautiniai bendruomeniai stebėti, kaip protokolo nuostatos yra įgyvendamos tarptautiniu lygmeniu. Taip pat labai trumpai norėčiau pakalbėti apie antrąjį aspektą susijusi su operatyvinės veiklos bendradarbiavimu, nes e, vadinamame daugiamečiame e, kovos su rimtais organizuotais nusikaltimais cikle. Šiam aspektui skiriame pakankamai daug dėmesio, bendarbiaujant valstybėms narėms tarpusavėje, taip pat su trečiosiamis šalimis, su valstybių narių teisės saugos institucijos ne tik keičiasi tarpusavėje informacija šią temą, tačiau imasi ir bendrų veiksmų užkirzamas kelią neteisėtai prekybai ginklais. Kalbant apie operatyvinę veiklą, strategiją pabrėžiama būtinybė laikytis tokio požiūrio, pagal kurį visos valstybės narės steigtų e, atsakingą instituciją savo teisės saugos struktūrose, e, kuri e, būtų atsakinga už e, tyrimus susijusius su neteisėta prekyba ginklas ir būtų kaip kontaktinė institucija keičiantis informaciją, informaciją su kitomis. Na, trečioji sritis yra bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis ir tarpusavio. Čia kalbame apie tarptautinius nusikaltimus ir Labai e, svarbu todėl bendrabiauti su Vakarų Balkanais, Rytų Europos valstybėmis, su Ukraina, Baltarusija, Moldova ir e, Afrikos šalimis. Prieš baigdamas savo pasisakymą noriu pabrėžti du aspektus, kalbant apie Vakarų Balkanus yra parengtas bendras e, veiksmų planas, e, skatinant bendradarbiavimą tarp Vakarų Balkanų. Ir ES šioje srityje šiuo metu mes vertiname, kaip veiksmų planas yra gyvendinamas ir padarysime tinkamas išvadas dėl būtinybės parengti naują strategiją ateityje. Dar vienas dalykas, kurį noriu pastebėti, yra susijęs su to, kad aktyviai palaikome dialogą su daugeliu mano minėtų šalių, įskaitant Tunisą, Libaną ir Jordaniją, siekiant atkreipti jų dėmesį į problemos svarbą, siekiant užtikrinti geresnį operatyvinį bendradarbiavimą, e, taip pat padėti kurti atitinkamus vietos pajėgumus ir e, visą e, struktūrą siekiant kovoti su šia problema. Pabaigai noriu pasakyti, kad tikimės, jog mūsų pristatyta strategija parodo, jog rimtai vertiname kovą su nelegalia prekyba e, ginklais ir tikimės e, tiek dabar, tiek ateitie parlamento paramos šioje veikloje. Ačiū. Dėkuoju. Dabar noriu padėkoti Jums ir e, kviečiu pana Belicą, kuris šiek tiek daugiau papasakos. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, parlamento nariai. Noriu padėkoti Libė komitetui, kad pakvietė šios veiksmų tarnybą pristatyti savo požiūrį į tą naująją strategiją, kuri skirta skovai e, su neteistai šunamaisiais ginklais. Ir aš noriu pasinaudodamas progą padėkoti tam bendradarbiavimui, kurio, kuris leido mums patvirtinti strategiją. Džiaugiamės, kad lapkričio 19 tarybos patvirtinta strategija praktiškai atspindi komisijos patvirtintą pernai birželio mėnesį komunikatą. Tai reiškia, kad strategijoje atsispindi integruotas požiūris tarp komisijos ir valstybių narių. Ir mes deriname tiek išorę, tiek vidaus dimenciją. Tai pavyko dėl neformalaus ir oficialaus bendradarbiavimo tarp generalinio direktoratų ir valstybių narių. Ir tas bendravimas truko du metus. Laikas ilgas, bet manau, rezultatas e, pateisina mūsų e, laiką. Noriu dėkoti ir pirmininkavusioms valstybėms, ir dabar pirmininkaujančiai Rumunijai, kuri prisideda prie strategijos įgyvendinimo. Neteisėtas šaunamųjų ginklų buvimas arba priekyba jais labai aiškiai buvo įvardintas mano kolegės ir šita strategija tikrai ne apie tų ginklų legalizavimą. Atvirkščiai, tai yra prevencinės priemonės, kad ginklai nepakliūtų į nusikaltelių rankas. Strategija, kuri buvo patvirtinta tarybos 2005 metais, buvo pirmas žingsnis. 2016 metais mes pasiūlėme atnaujinti e, strategiją dėl penkių priežasčių. Pirmiausia, dėl saugumo padėties. Tai yra padidėjusi terorizmo grėsmė ES. 15 metais, lapkričio mėnesį, primenu, buvo e, Paryžiaus išpoliai, kurie buvo įvykdyti ginklais pavoktais iš mm, kaimininių e, valstybių. Toliau, technologinis progresas kompiuterio valdomi ginklai arba 3D spausdinimas ir kiti dalykai. Trečia priežastis - teisiniai po, pokyčiai. Pirmiausia, tai yra e, 14 metų taptinės sutarties įsigaliojimas. Ketvirta priežastis - politiniai sumetimai priežastys. Tai yra tvaros vystimosi tikslai, darbo atvarkė, 15 metais patvirtinta būtent 15 metų e, darbo tvarkė dar kartą pabrėžia, kad e, kovoti su neteisėtais šaunamaisiais ginklais e, gali atnešti apčiopiamų rezultatų tiek ekonomikai, tiek gyventojams ir bendruomenėms. Mūsų strategijoje atsispindi ir 16, 16 metų globaliosios strategijos tikslai ir derinamos išorės ir vidaus dimencijos tarptautinės grėsmės mažinimas, ginklų priekybos silpninimas, taip pat stiprinimas bendradarbiavimo tarptautinių ir vietinių lygių yra būtinas. Dėl to strategija apima tiek policiją, prokurorus, sienos apsaugos tarnybą, diplomatus, politikus ir kitus ekspertus. Mes numatome tikslus, veiksmus nacionaliniu bei regioniniu ar globaliu lygiu tos priemonės, yra žinoma tam tikrų konkrečių priemonių įgyvendinimas, žinomumo, informacijos stiprinimas ir kiti veiksmai. Mes atsižvelgiame ir į tam tikrus gyvavimo ciklus, tai yra mm, ginklų gamyba, laikymas, saugojama ir galiausiai nenaudojama. Strategijoje taip pat pabrėžiami regioniniai aspektai - vakarų Balganai, e, rytų valstybės kaimynės ir tikrai Stebuklingai mums pavyko į 32 puslapius surašyti visus aspektus. O kosgi skirtumas tarp šaunamųjų ginklų arba lengvųjų ginklų? Šaunamieji ginklai paprastai yra naudojami teisėjas saugos e, arba vidaus saugumu užtikrinti. Es direktyvos reglamentuoja e, civiliai, civilinius šaunamosius ginklus. Tuo tarpu lengvieji šaunamieji ginklai yra naudojami kariškių E, siekiant užtikrinti išorės saugumą arba karų veiksm, kariniuose veiksmuose. Ir strategija iliustruoja, kokiu būdu mes bandome spręsti visas problemas integruotai. Noriu dabar pristatyti ES turimas teisinės priemonės kovojant su neteisėta priekyba. Vidaus lygių ES, žinoma, imasi teisėjų kuros priemonių, Mm, tvirtina direktyvas e, toliau operatyviniu lygiu, tai čia yra Europolas, Frontexas, e, kurios e, yra remiamos, žinoma, teisės saugos agentūrų ir darbuotojų. Galiausiai tai keitimasis informacija apie ginklus. Valstybės kasdien keičiasi reikalinga informacija tarp savęs. Ir galiausiai moksliniai tyrimai ir plėtra. Tarptautiniu lygiu ES stengiasi teikti pagalbą trečiosioms šalims, suvaldyti ginklų priekybą, stiprinti jų gebėjimus arba sustiprinti ginklų atsekamumą. Efektyvus tarptautinių susitarimų ir konvencijų įgyvendinimas, turiuomenė, pavyzdžiui, ginklų konvencija, o taip pat ir tarptautinių organizacijų um, įsipareigojimas ne kovoti su ginklų priekyba yra ypač svarbus. Ir ES nori prisidėti prie tų tarptautinių formų, formatų, kurie jau dabar veikia ir įsigalioja. E, kalbant apie sankcijas, turiu minėję embargą ir įvairias pasaulyje e, taip vadinamas taikos misijas kurios reikalingos arba embargo monitoringui, priežiūrai arba taikos palaikymui. Tai visos šios strategijos yra apima tas, tuos keturis mano minėtus vaidmenius. Tai yra mūsų strategijos užduotis integruotai e, valdyti mūsų e, šioje srityje imam vykdomus veiksmus ir tą daryti tiek vidiniu, tiek ir tarptautiniu lygiu, stiprinant mūsų atsakomybę ir atskaitomu, atskaitomybę. Siekiame didesnės saugumo, didesnio saugumo tiek ES, tiek ir tarptautinio lygio. Ačiū uždėmesi ir aš esu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Dėkoju. Ir e, iš karto galiu suteikti norintiems pasisakyti žodį kolegoms. Pradėsiu nuo Bergit, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, noriu atsiprašyti, kad e, gal neįsigilino visas šio dusie detalės, tačiau labai atidžiai klausiausi pristatymu ir nesikį nuskambėjo mintis, kad gerai turite strategiją, bet to vyko diskusijos dėl techninių detalių, dėl ginklų. Techninių detalių, man rodos, ponas Belyčia kalbėjo ir apie rezultatus. Taigi kalba eina apie rezultatus. Turiu štai kokį klausimą. Ar galite teikti, kad jau dabar turime strategiją, ar rezultatai reiškia, kad yra pokyčių praktikoje, tarkim, tarkim, geležinkelių statyse mūsų sostinėse. Mm, toliau kalbam apie pajėgumų kūrimą ir pajėgumų kūrimą trečiosiose šalise, sutinku. Tai svarbu. Bet e, ar strategijos ir atitinkų teisės aktų pasiekmė yra tai, kad jau dabar keičiasi valstybių narių pajėgumai. Nes daugiau kontrolės reiškia tai, kad daugiau paėgumų valstybės narėse. Tai reiškia, darbuotojų skaičius išauga, jų kvalifikacija kintasi, yra daugiau techninės rangos. Ar tikrai tie pokyčiai jau vyksta? Trečias dalykas. Buvo daug dirbama ties šiais teisėkros pasiūlymais labai sparčiai dėl teroristinių išpulių. Bet visą tai padidino ir uh, piliečių būkštėmis ir baimės. Ir po visų tų diskusijų matome, jog padidėjo prašymų gauti e, licenzijas teisėtai tai įsigytiems ginklams skaičius. Manau, kad tai gali sukelti tam tikrą grėsmę, nes vis daugiau piliečių turi teisėtą ginklą, tačiau nėra įgyję mokymo, kaip tokį ginklą panaudoti, kada ir e, kokiamis aplinkybėmis. Taigi norėčiau, kad atsakytumėte į tuos mano tris klausimus. Dėkuoju, Birgit. Ar yra daugiau pageidaujančių pasisakyti? Atrodo, kad ne. Aš savo ruoštų prelegentams pasakysiu, kad taip, kadencijos pabaiga, taigi daugelis narių netvyko dėl vyriausių priežasčių, akivaizdu ir tikriausiai neišvengiama. Nu, Brigitai, Brigit noriu padėkoti už klausimus, dėkoju čia esantiems nariams. Štai tiek tikriausiai klausimų, ar norėtumėte atsakyti? Dėkoju. Taip, man rodas pradžioje jau minėjau, kad mums tai yra puikiai proga, kreiptis į komitetą ir kitus komitetus, jų narius. Taigi džiaugiamės busimomis e, diskusijomis e, tiek parlamente, tiek galbūt ir dvišalių pagrindų, nes e, dabar jau žinote, kas yra tiesiogiai atsakingi vidaus reikalų generalinėme direktorate bei išorės veiksmų tarnyboje. Na, išklausiausi klausimus, gal ne viską galėsiu atsakyti. Na, dėl rezultatų atkreipsiu dėmesį į praktinį, operacinį ciklą. Na, kaip ir nėra savaime suprantamas dalykas, kad šaunamieji ginklai šiame cikle bus prioritetas. Taigi mes dėme daug pastangų tam, kad neteisėta priekyba šaunamaisiais ginklais būtų įtraukta į šios darbus, nes tikslas yra suvienyti tiek agentūrų, tiek ir valstybių narių pastangas. Ir, kalbant, tai vienas iš pirmų rezultatų, bet taip pat į šį procesą įtrauktas ir Vakarų Balkanų šalis. Taigi, tai, kad šios šalis bendradarbiauja, yra nustatomi prioritetai atliekant tyriamuosius veiksmus, taip pat jungtinės dienos, kai nusprendžiama susitikus imtis konkrečių veiksmų prieš konkrečias neteisėtos priekybos formas. Tai yra puikus dalykas nes tai sudaro sąlygas ir mūtinių bendradarbiavimui. Ir kalba juk eina būtent apie tą sritį, kur itin svarbus mūtinių ir teisės saugos institucijų bendradarbiavimas. Dėl antrojo jūsų klausimo. Vis daugiau valstybių narių įsteigia nacionalinius kontaktų palaikymo biurus atsakingus už kovą su neteisėta priekyba žinamaisiais ginklais. Na, uh, Galbūt tai neturi būti atskiros tarnybos, bet vis dėlto svarbu, kad valstybės narėse e, būtų kažkokia instancija, kuri atsakytų atitinkamus klausimus susijusius su šainamasis ginklais, galėtų padėti užmėgsti ryšius kompetitingoms institucijoms ir tarnyboms, bei tai leidžia didinti pajėgumus. Aišku, tos pajėgumus reikia apjungti, taip pat reikalinga ir parama tiek e, darbuotojų požiūrių, tiek ir finansavimo požiūrių. Na, bent jau, kai kalbame apie Europos Sąjungą, tai man rodos kalbė apie, apie vidaus saugumo fondą ir policiją. Na ir taip, per teisėkuros aktus, per praktinius veiksmus kovome su šiuo fenomenu ir na, yra atitinkamų publikacijų ir mes ir toliau ketiname atsiliepti valstybių narių užklausimus tam, kad būtų padidinti valstybių narių um, teisės saugos pajėgumai, ypač e, tie padaliniai, kurie atsakingi iš kovo neteisėtą prekybą ginklais. Todėl e, ginklų pas piliečius, taip kaip ir suprantamos jų baimės ir būkštamai ir siekis įsigyti ginklą tam, kad galėtų patys apsiginti, apie tai daug diskutuota, suprantame, kokios iš to išplaukia grėsmės. Na, dėl mokymo nieko negaliu pasakyti, čia kaip ir valstybių narių reikalas, tai nėra ES mm, kompetencija mokyti piliečius elgtis su ginklu, tačiau faktiškai leidimų išdavimas, tai čia jau yra ES kompetencijos dalis. Dėkoju. Prašau žodis jums. Norėčiau pridurti, įvertintant viską iš išorės dimencijos, atsižvelginti tai, kas vyksta išorėje ir kaip, kokius rezultatų duoda strategija. Na, be abejo, m, mm, atliekamas darbas ir ankstesnių strategijų tasa ir jau nuo 2006 metų mes e, dirbame ties šiais klausimais, po to, kai penktais metais buvo patvirtinta ankstesnioji strategija, kai kalba eina už ES nepriklausančias šalis, norėčiau atkreipti dėmesį į keturis konkrečius rezultatus. Pirmiausia, Tai yra, kad sunaikinami perteklingai ginklai ir amunicija, kas yra finansuojama per CSP priemonės ir kitas priemonės tokiuose šalyse kaip Gruzija, Baltarusija, Vakarų Balkanų šalis. Antras dalykas. Mm, taip, e, padidintas mm, nepagėjogumą, užtikrinti fizinį saugumą bei sunaikinti uh, E, ginklų perteklių, kuris yra sandėliuojamas, pavyzdžiui, vakarų Balkanos policija įgauna tinkamą mokymą ir pasirūpinama, kad ginklai tikrai yra saugomi ir tikrai nebus manoma jais piknaudžiauti. Trečia, ginklų ir amunicijos atsakymas konfliktų zonose. Mes turime vadinamą AITRES programą. Na ir jos dėka galima dokumentuoti e, tuos ginklus, kurie buvo uh, areštuoti pas e, teroristus ir taip galima būtų atsekti tokių ginklų šaltinį, informacija teikiama valstybėms narėms tam, kad šios galėtų pagerinti eksporto kontrolės mechanizmus. Ketvirtas dalykas - informacijos mainai dėl ginklų eksporto. Na, be abejo, tai yra valstybių narių e, kompetencija, jos yra tos jos primė sprendimus dėl ginklų eksporto, tačiau turime bendrą poziciją bei bendrus kriterijus dėl šio klausimo. Taigi mes tengiamės užtikrinti, kad ginklų eksporto bei informacijos mainų per koam domenų bazę politikos konvergencija. Ir beje, kaip jau minėjau, duomenų e, bazėje yra duomenys ir viešime informacija apie ES ginklų ekspertus eksportą į kitas šalis. Ir parlamentas šį nešė didelį savo indėlį. Ačiū. Uh visiems už e, pristatymą ir už diskusiją. Atsiprašau, kad daugiau narių netėjo į posėdį. Kolegos, dabar padarysime pertrauką iki 15.4, e, kad galėtume kitą klausimą svarstyti. Okay, colleagues, we can resume our meeting. Um, and... Tęskime posėdį, kolegos. Perkime prie penktą darbo tvarkės klausimą. Jis yra susijęs su prekyba žmonėmis, būtina užtikrinti uh, E, griežtesnės darbo inspekcijos pastangas, kad spręsime problemas susijusias su darbuotojais iš trečiųjų šalių ir e, nelegalios migracijos klausimus. Visi žinote, kad 15 metais pagrindinė teisų agentūra paskelbė e, tyrimo išvadas susijusias su žmonių išnaudojimu Europos Sąjungoje tas, e, tuo tyrimu baigėsi trijų metų projektas, kuris 13 metais prasidėjo, šiandien bus pristatytas tyrimas. E, ir tai yra to visą pušką tyrimo sudėdamoji dalis susijusi su darbuotojų išnaudojimu viso Europos Sąjungoje, pagrindinės ekonomikos sektorius. Antroje projekto dalyje daugiausiai dėmesio skiriama darbuotojams iš užsienio. Agentūra leido pasisakyti aukoms, išnagrinėdama e, labai įdomius e, inovatyvius atvejus susijusius su mm, nedokumentuotais e, trečiųjų šalių darbuotojų išnaudojimo atvejais. Dabar steiksiu žodį poniai Liudovikai Banfi. E, e, taigi, Liudovika, prašau e, pristatykti savo pranešimą. Ačiū pirmininkė komiteto nariai. Man malonu pristatyti mūsų projektą dėl darbuotojų išnaudojimo. Noriu prieš pristatydama savo pranešimą pasidalinti su jumis kai kuriais e, konkrečiais rezultatais, kuomet e, kalbėjome su vienu žmogumi iš Nepalo, kuris buvo pasamdytas žemės ūkė dirbti Portugalijoje e, įdarbinimo agentūros, kuriais turėjo mokėti 250 eurų mokestį tarpininkavimo. Jūs pasirašė sutartį portugališkai, kuri buvo surašyta, nesuprasdamas nei žodžio, pasitikėjo tą tarpitinkavimo įmonė, kuri pasiliko e, jo e, asmens dokumentus, jam per mėnesį už 200 valandų e, per mėnesį mokėdavo 300 eurų, pertrauka buvo trukdavo tik 15 minučių. Ir po to jis sužinojo, kad dar papildomai šio buvo skaičiuojama už būstą, už socialinės įmokas, jis e, mėgodavo kartu su kitais 10-12 žmonių toje pačioje fermoje, kurioje e, dirbo, kartais netgi e, be elektros ir vandens turėdavo mėgoti, kartais net ir laukia. Darbo sąlygos buvo blogos, tačiau kadangi darbuotojas, darbdavys žadėjo jį įdarbinti oficialiai, kas yra įmanoma, Portugalijoje jis vis tiek dirbo. Vat buvo atvykę darbo inspektoriai patikrinti darbo sąlygų, tačiau e, darbuotojas buvo priverstas meluoti ir sakė, kad e, darbo sąlygos jį tenkina. E, per antrąjį patikrinimą inspektorius pasikalbėjo su darbuotoju akis į akį, darbdaviui nedalyvaujant ir tuo atveju per antrą patikrinimą jis sugebėjo pabėgti iš tos įdarbinimo vietos. Taigi aš norėjau tai pristatyti kaip pavyzdį, bandydama plačiau pristatyti pačią temą, kuomet kalbame apie tiesiog nusikalstamas darbo sąlygas ir darbuotojų išnaudojimą. Visiškai mm, e, nepriimtinomis sąlygomis panašiamis į vergovės sąlygas įdarbinant uh, darbuotojus. Uh, Fra daugiausiai tyrė tik tai uh, tas nusikalstamo pobūdžio darbo sąlygas. Taip pat egzistuoja ir kitos rimtos darbuotojų išnaudojimo formos, kurios yra minimos ir direktyvoje, pavyzdžiui, neproporc... sudarant neproporcingas darbo sąlygas, palyginti su e, legaliai dirbančiais darbuotojais, kurios žaidžia taip pat ir darbuotojų orumą. Labai svarbu sugebėti atskirti tas skirtingas uh, rimto darbuotojų išnaudojimo formas. Mes atlikome tą pirmąjį tyrimą. Nuo 13 iki 15 metų, kurio metu mes vertiname teisinę situaciją valstybėse narėse, dalyvavome keliuose šimtuose interviu su įvairiais profesionalais, vertiname prevencinės priemonės, pagalbos teikimo priemonės. Na ir svarbiausias išvados buvo tokias, kad būtinybė yra griežtinti Baudžiamosios teisės aktus, siekiant užkirsti kelią darbuotojų išnaudojimo skirtingoms formoms ir užkirsti kelią reikimui tarptautiniu mastu, griežtinti darbo inspekcijas, suteikti daugiau įgaliojimų aukoms ir skurti visko netoleravimo atmosferos tokių reiškinių. Taip pat mes kalbėjomės su darbuotojų darbo jėgos išnaudojimo aukomis. Jų iš viso buvo daugiau nei 200 įskaitant ES darbuotojus, kurių buvo maždaug ketvirtadalis ir likusius sudarė trečiųjų šalių piliečiai. Trečdalis iš jų ne, nelegaliai dirbo ir gyveno ES. Mes stengiamės įsiaiškinti, kaip žmonės patenka į tokias darbuotojų išnaudojimo sąlygas, kokios yra darbo ir gyvenimo sąlygos, kokių strategijų laikosi darbuotojai, dar, darbdaviai, tai yra siekdami išlaikyti darbuotojus pas save ir toliau išnaudoti, yra, kokie yra pagrindiniai rizikos faktoriai. Ir čia matote, kad pagrindiniai e, ekonomikos sektoriai, kuriuose darbo jėga išnaudojama, e, yra būties darbai, e, taip pat gastronomijos ir viešbučių statybų, žemės ūkio sektorius, taip pat e, mažmeninė prekyba, grožio salonai, kirpyklos taip pat yra pakankamai daug juose nelegaliai dirbančių ir išnaudojimų darbuotojų. Pagrindinės aukos, kaip matote, turi skirtingą darbuotojų statusą, kai kurie iš jų yra sezoniniai darbuotojai, komandiruojami darbuotojai, prieglašo prašymų teikėjai, asmenys turintis turistų vizas, legaliai gyventis asmenys, taip pat ir kitų ES valstybių narių piliečiai. Visi žmonės, su kuriamis kalbėjomės, patyrė problemų susijusius su darbo užmokesčiu, jiems buvo mokamas daug mažesnis minimalus atlyginimas arba apskritai nemokamas atlyginimas, įskaitant iš jo išlaidas už maistą, būstą, socialinės įmokas, dauguma darbuotojų buvo verčiami dirbti papildomas darbo valandas, dirbti savaitgaliais be pertraukos be saugos įrangos. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad daugiau nei pusė nebuvo pasirašę jokių darbo sutarčių arba tas sutartis buvo surašytos darbuotojams nesuprantama kalba. Taip pat darbo ir apgyvenimo sąlygos yra rimta problema, nes e, daugiau nei pusė, pavyzdžiui, būtie, būties darbus dirbančių asmenų buvo apgyvenami kartu su darbdaviais arba žemės ūkio dirbančiais ir jų gyvenimo sąlygos buvo ypatingai blogos. Kalbant apie įdarbinimą, e, bandome išsiaiškinti, kaip e, aukos pateko į tokias salgas dažniausiai e, per asmenius kontaktus, tačiau verta pažymėti, kad maždaug penktadalis iš jų rasdavo darbą per įvairias tarpininkavimo agentūras ir būtent tokiais atvejais e, sistemiškai e, galima yra kalbėti apie darbuotojų išnaudojimo atvejus. Kaip agentūros prisidėdavo prie darbuotojų išnaudojimo, pavyzdžiui, reikalaudamas pernelyg didelio tarpininkamo atlygio, pažadėdamas neegzistuojančias darbo vietas parūpinti arba parūpinti nuolatinį leidimą gyventi, kas būdavo netesima. Ir Dažnai darbo startis būdavo pasirašoma dar prieš darbuotojų e, išvykstant iš savo šalies ir po to pakeičiama nauja, kuomet jis atvykdavo į paskirties šalį, taip pat užimtumo grandinėje, darbinimo grandinėje dalyvaudavo įvairūs skirtingi tarpininkai su, su brangos metodą pasitelkus ir todėl būdavo labai sunku išsiaiškinti iš anksto, kokios darbuotojo laukia darbo sąlygos. Klausėme darbuotojų, e, kokie e, jų vertinimų buvo svarbiausi faktoriai ir aplinkybės, dėl kurių jie pateko į tokias išnaudojimo darbo sąlygas. Anot jų pagrindinė priežastis yra pažeidžiamumas susijęs su leidimu gyventi ir dirbti. Tai reiškia, kad arba asmuo nelegaliai gyveno toje šalyje, kurioje dirbo, arba jo e, leidimas gyventi nebuvo susijęs su leidimu dirbti, todėl jie bijojo skūstis, nes tokiu atveju būtų deportuoti iš šalies ir sutiko su blogesnėmis įdarbinimo sąlygomis. Tangi e, leidimas gyventi e, ar yra glaudžiai susijęs su leidimu dirbti, tai darbuotojai dėl šios priežasties taip pat e, labai bijodavo keisti darbo vietą, keisti darbdavius. Dar vienas rizikos faktorius, e, kuris buvo labai svarbus darbuotojams, e, buvo primančios šalies kalbos nemokėjimas ir nepakankama kontrolė, kad tai reiškia tam, kad būtų išsiaiškinama kuo daugiau darbuotojų išnaudojimo atveju, būtina užtikrinti griežtą darbo santykių kontrolę, o tai reiškia, kad inspekcijos tas, tais atvejais, kurios tyrėme, skiriuose ekonomikos sektoriuose vykdavo labai retai, nes kai kuriuose sektoriuose e, apskritai jie niekuomet nebuvo susidūrę su jokia darbo patikrą. Daugiau ne 50 procentų tokių darbuotojų niekuomet nebuvo susidūrę su darbo inspektoriais. Namų ūkio e, sektoriuose tik tai du e, apskritai kažkada buvo susidūrę su darbo inspektoriais. Taigi kalbos barjeras yra rimta kliūtis ir Stebėsenas e, mechanizmas veikia netinkamai, nes būtina parūpinti pakankamai vertėjų, e, kad inspektoriai galėtų susikalbėti su darbuotojais. Taip pat e, darbo inspektoriai klausinėdavo darbuotojų dalyvaujant jų darbdaviams ir todėl negaudavo patikimos informacijos iš jų. Taip pat e, darbdaviai pasiteldavo įvairias strategijas, kad išvengtų patikrų, e, versdami darbuotojus slėptis, dažnai inspektoriai iš anksto praneždavo, kad atvyks dėl akivaizdžių priešių tam, kad darbdavys tuo metu būtų darbo vietoje, tačiau tokiais atvejais, žinoma, darbdavys visus e, nelegaliai dirbančius darbuotojus galėdavo paslėpti arba e, galėdavo pasitelkti sufabrikuotas darbo sutartis arba sufabrikuotus darbalapius ir kitais būdais parodyti, kad laikosi darbo saugos, darbo sąlygų reikalavimų arba, pavyzdžiui, pagrasinti savo darbuotojams, kad jie atitinkamai kalbėtų su darbo inspektoriais, suteikdami jiems neteisingą informaciją. Taip pat e, labai svarbu pabrėžti, kad namų ūkiuose dirbantis darbuotojai patirdavo didžiausią išnaudojimą, nes jie buvo, būdavo labiausiai priklausomi nuo, nuo darbdavio, nes gyvendavo kartu su savo darbdaviais dažniausiai. Ir, ir pastarasis jos aprūpindavo būstų, maistų, leidimu gyventi. Todėl e, apskaitai istoriškai vertinant, namūkiuose dirbantis darbuotojai e, jautėsi mažiau saugus, taip pat darbo inspektoriai praktiškai namų ūkių niekuomet netikrindavo, taip pat socialinė izolacija yra rimta problema, nes praktiškai tokie asmenys jaučiasi vieniši, neturi socialinių kontaktų su kitais žmonėmis, dauguma jų moteris taip pat patiria E, lytinio išnaudojimo arba smurto lyties pagrindų nemažą, e, nemažą grėsmę namuose dirbantis asmenys. Taigi, kokiu turėtume pasiūlymų, kaip gerinti situaciją? Reikėtų atidžiau stebėti, reglamentuoti įdarbinimo, tarpininkavimo agentūrų veiklą, nustatyti veiksmingą priežos mechanizmą šių agentūrų veiklos, sugriežtinti darbo teisės, taip pat sveikatos ir darbo saugos reglamentus, nes tai yra labai svarbu e, nelegaliai dirbančiams, e, darb, dirbantiems darbuotojams patirintiems tam tikros sužalos, sustiprinti darbo inspekciją, stiprinti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, teisėsaugos institucijomis, prokuratūra, policija. Reikia padidinti darbo inspekcijų skaičių, tačiau uh, Patikros turi būti grindžiamos taip pat rizikos vertinimu, pasirinkat atitinkamus sektorius ir e, geriau prognozuojant, kur kokiuose sritise galima aptikti daugiau išnaudojimų darbuotojų. Taip pat nustatyti aiškius kriterijus, kurios pastelkus būtų galima identifikuoti darbuotojų išnaudojimą. Ir ne tik darbo inspektoriai tą turėtų daryti, tačiau taip pat ir kitos institucijos, sveikatos priežiūros, pavyzdžiui, institucijos. Jis reikia siekti išvengti priklausomumo priklausomybės nuo darbuotojo, nuo darbdavio prisirišimo prie vieno darbdavio, kad darbdaviai nepiknudžiautų savo padėtimi. Taip pat e, valstybės narės galėtų ieškoti būdų, kaip užtikrinti, kad baigus e, galioti leidimų leidimui dirbti, nustotų galioti ir leidimas gyventi atitinkamoje šalyje. Taip pat reikėtų e, stengti stiprinti tarpusavio pasitikėjimą e, tarp aukų ir pareigūnų, tam, kad e, aukos nebijotų pranešti apie išnaudojimo atvejus, nebijotų būti deportuotas iš e, šalies. Ir tokiu būdu būtų užtikrintas teisingumas. Ačiū labai. Dėkui, toks įdomus e, pristatymas. Ir kas nors turėtų klausimų? Just, um, well, about... Aš labai apgailestauju. Vis man tenka pradėti atsiprašinėti, o paskiau kažkas iššoka į trasą. Labai atsiprašau, aš tikrai netkreipiau dėmesio. Ačiū už tą pristatymą. Įdomu, net ir šokiruoja tam tikrą prasme. Turiu keletą trumpų klausimų. Pirmiausia, dėl darbuotojų nelegalaus statuso ir jų įgyjamos naudos. Ar pabėgėliai ir migrantai, kurie dirba, paprastai dirba nelegaliai, bet jūs kalbėjote apie dar tiesiog neprieinamą darbą, ar atvirkščiai, pavyzdžiui, tie migrantai yra atrenkami ir atgabenami į Europą tikslingai. Buvo kalbėta apie agentūrų vaidmenį. Ar tai yra nacionalinės agentūros, nacionalinėme kontekste dirbančios, ar uh, yra kažkokios kitokios, sakykime, tarp valstybinės, tarp valstybinių lygių veikiančios agentūros, ar kurios įsikūrusios net kilmės valstybėje, arba keliose, ne vienoje iš jų. Praeitą savaitę vyko Europos darbo institucijos įkūrimui skirtos dėrybos įgaliojimų apibrėžimas. Ar jūs išvelgėte, kad FRA galėtų su šitą instituciją bendradarbiauti ir vykdyti inspekcijas valstybose narėse, vykdyti tyrimus, kaip jūs įsivaizduotumėte situaciją? Ačiū, aš ir pats norėčiau užduoti tokį platesnį klausimą, kaip pagrindinių teisių gynimo agentūra jūs e, e, atskleidžiate nelegalios migracijos būklę Europoje. Tai aš ir norėčiau apie tai daugiau sužinoti, nes viena vertus mes jau patvirtinome teisės aktus skirtus sezoniniams darbuotojams, jų reglamentavimui arba studentų reglamentavimui, bet tos priemonės teisės aktai yra pozityvus, tačiau tai yra tarsi reakcija į susidariusią situaciją ir nesu tikras, ar jie yra teisingai įgyvendinami. O dabar dėl nelegalios migracijos, tai komisija yra pasiūliusi teisės aktą. Abejoju, ar kitos sudėties parlamentas e, intensyviai nagrinės migracijos klausimą, nes e, paprastai žmonės bijo tos migracijos. Jiems kelia tokį susirūpinimą, juolab, kad ir pati migracija yra valstybė narių kompetencijos reikalas. Kaip realiai jūs vertinate situaciją, ar manote, kad mes nedirbtinai tarsi akcentuojame migracijos darbo atvarkę mes kalbame apie tas tarptautines priemonės, apie būdus užkirsti tarptautinių migrantų srautus, nelegalių migrantų srautus. Tikrai nebandau išsakyti kažkokią poziciją, taip pat ir dėl tos melinosios kortelės, kuri netrukus turėtų pasirodyti. Buvo kalbėta apie tą mėlynąją kortelę. Nežinau, ar. Aišku, kad niekas nepasisako už tą nelegalią migraciją. Buvo praeitą savaitę ir TVR posėdis. Bet juk viskas galop yra mūsų rankose bet migracijos tema prieš pat rinkimus tai tikrai nėra pats lengviausias užsiemimas. Tikrai mes negalėsime uždrausti tos migracijos likusiems penkeriems metams ir komisija tiesiog nebeturės darbo. Taip nebus. Taip galbūt norėtųsi, bet taip nelabai realu. Ačiū pirmininkė. Kai jūs kalbate apie tą migraciją, nelegalią migraciją, tai yra daug tiesos, tačiau yra daug neteisingos informacijos ir melo, nes migracija ir migracija darbo tikslais, tai per pastarąjį šimtmetį ir anksčiau visuomet tai buvo. Turiuomenė ir dabar, šios laikos ir mūsų valstybės narės, tai tiesiog kalbėkime apie faktus. Ačiū už tą pristatymą ir vienas iš mano kolegų teisingai pastebėjo, kad kai kurios detalės šokiruoja. Būtų gerai, kad tai keltų rimtą susirūpinimą, bet kitas nerima keltis dalykas yra tas, kad jūs nieko naujo nepasakėte ir Ištisus metus, dešimtmečius visose mūsų valstybėse narėse yra panaši situacija. Ir štai kas mus labiausiai glumina. Jeigu mes pagaliau nesusitarsime kuo greičiau dėl melinosios kortelės, niekas ir nesikeis, problemų neišspręsime. Nes bėdos visos yra tose valstybėse, kurios apie viską žino, tačiau nesėima jokių veiksmų, nekovoja, nes darbdaviai pasinaudoja iš tokios situacijos, nes turi darbuotojų, kurie dirba už mažus pinigus, jiems nereikia jokių socialinių garantijų, jie tiesiog patekė į tam tikrą vergyją ir iš kurios pelnosi darbdaviai, o tikrai nėra tokių valstybių, kurios nori, pasirengusios tą situaciją keisti, ginti aukas, imtis viską kontroliuoti savo rankas ir kovoti su neteisėta, nelegale migracija ir nuo jos nukentėjusiais asmenimis. Bėda, kad tokie nukentėjusiai gali tiesiog būti sugražinti atgal už nedidelį mokestį, bet kas iš to, nes kitą dieną bus nauji darbuotojai. Taip norėtųsi, kad šita, šitas tyrimas, šita studija nors kiek pakeistų situaciją valstybėse narise. Labai dėkoju, kad jūs išsakėte savo poziciją. Taip teisingai pastebėta, ką sakė Berkiai. Kodėl tos valstybės nieko nedaro? Dar vieną dalyką noriu pasakyti. Kai jūs atlikot savo tyrimą, Ar jūs susidūrote su valstybių narių pasipriešinimu, aplaidumu, kuris taip būdingas visoms valstybėms, nes dėl migracijos atsiranda tiek daug pigios darbo jėgos, žinoma, žmogaus teisų sąskaita. štai kas galiausiai ir atlyginimus, įprastus atlyginimus tempia žemyn, dempinguoja tam tikrą prasme. Ir jeigu tos situacijos nesprendžiame, problemos tiesiog e, nesima spręsti situacijos, nes pigi darbo jėga tiesiog plaukia į valstybės, kurios nieko nedaro. Bet tai yra valstybių narių bėda. Negalima sakyti, kad migracija savaime yra atlyginimų dempingavimo priežastis. Mes negalime, žinoma, nurodinėti, ką valstybės turėtų daryti. Ir taip yra. Taip, mm. ko... Iš kur ateina tie nelegalūs darbuotojai, iš kur jie atvažiuoja? Taip, kai kurie iš jų yra a, negavę prieglopšio asmenys, daug tokių, kurie atvyko teisėtai, bet paskiau teisę likti šalyje teisės negavo dėl įvairių priežasčių, kad nebuvo atnaujintas leidimas gyventi, leidimas dirbti ir tiesiog, kad tas darbuotojas tampa nelegalu. Kitas syk darbdavių ir strategija tokia yra, kad jie, tie darbuotojai taptų nelegalais ir juos būtų galima išnaudoti dar labiau. Dabar mes konstatuojama per pastaruosius dviejus metus po tos pabėgėlių krizės, kad pabėgėlių negavusių prieglopščio skaičius didėja ir jie įgyja vis mažiau ir mažiau tos teisinės apsaugos. Dabar dėl įdarbinimo agentūrų, tai iš tyrimo aiškėja, kad daugelis iš jų įsikūrusios trečiosiuose šalyse jų užduotis. Žinoma, jos turi dar tam tikrus tarpininkus ES e, valstybėse. Retai, kuomet agentūros buvo įsikūrusios ES valstybėse. Dėl to ir tas tyrimas turi būti atliekamas ne tik ES valstybėse, bet taip pat ir tose šalise, kuriuose įsikūrusios tos agentūros. Net ir tiesiog dalis darbuotojų gali būti ten įsikūrę, dirbantis. Dėl to ta stebėsena, priežiūra turi apimti ne tik es valstybės, bet ir plačiau. Džiugu, kad yra užsiminta apie darbo jėgos išnaudojimą ELA dokumente. Taip, galbūt mes galėtume ir tas, tuos bendrus tyrimus, inspekcijas e, atlikti, nes tos jungtinės inspekcijos yra labai reikalingos, kuomet e, nusikaltimai apima kelias valstybės ir ne ES valstybės. O tai prisidėtų ir prie teisėtų darbuotojų situacijos gerinimo. Vėlgi stebėsenos institucijų darbas yra grindžiamas rizikos vertinimu, kuris priklauso nuo daugelio elementų, be kita ko ir strategijų. Todėl aš manau, kad FRA agentūros užduotis tikriausia atlikti tą tyriamąjį darbą, apžvelgti valstybės narės, kuriuose įtariama yra didžiausias, sakykime, darbo jėgos išnaudojimas. Taigi būtų tokios kryptingos studijos tyrimai dėl teisėtos migracijos, tai, na, tai viena iš studijos rekomendacijų, kokios tai gali būti tos legalios migracijos schemos, kaip jas sustiprinti, kad būtų nutiesti tie teisėti keliai migrantams atvykti darbo jėgai, kad tiesiog srautai nebūtų nukreipti į negalios migracijos e, srautus. Nežinau, ką čia darau, be pridurti. Be abejo, būtų įdomu dar ir papildomą studiją atlikti. ir išnagrinėti, kokios yra priemonės taikomos valstybių narių lygio. Juolab, kad situacijos valstybėse narise yra tokios skirtingos ir sunku nuspėti, ar tų nelegalių darbuotojų padėtis dėl to valstybėse pagerėtų. Tai ne, aš vis tiek tikiu, kad studijos šitą pagelbės. Gal tai nėra vien tik tai kažkoks mokslinis tyrimėlis, nes mes atspindime nukentėjusiųjų nuomonės, būklę, ką pagaliau jie patys siūlo, kaip jie suvokia situacija, kokiu reikėtų, pavyzdžiui, pagalbos tarnybų paslaugų. Arba kaip elgtis teisės saugos agentūroms, policijai. Tai aš esu įsitikinusi, kad vis tik turime mes tą pridėtinę vertę, tas mūsų tyrimas kažko naudingas gali būti. Dabar pabaigai aš, jūs tikrai neprivalote atsakyti mano klausimus. Ne, palaukit. Mes bendradarbiavome su ekspertais ir um, sunku mums būtų komentuoti tuos politinius aspektus. Kągi dėkui, labai įdomias temas mes aptarėme. Džironas ir Birgit įvardino ir savo poziciją. Mums tikrai yra svarbu išgirsti ir jūsų nuomonę ir tikimės, kad darbas tęsis šioje srityje bent jau dar iki šios kadencijos pabaigos ir aš noriu palinkėti Jums kuo didžiausios sėkmės. Dar kartą dėkui. Uh, Kągi, kolegos, Perikime prie šešto darbo tvarkės punkto. Ir mm, paprašysiu Betė Giminder, migracijos ir saugumo fondo direktoris, e, vidaus reikalų generalinė direktorė, tai teikčiau į priekį. So, colleagues, um... Kągi, kolegos. Kągi, labai džiugu mūsų tarpę pasiveikinti, bet Gminder, ji yra uh, e, generalinius vidaus reikalų direktorato migracijos ir saugumo fondo direktorė. Ir tiesiog norėčiau priminti, jog DG Home yra atsakingas už šiuos fondus. Tai yra. Mm, IFM, tai yra vidaus saugumo fondas ir policijos bendradarbiavimas vidaus e, saugumo fondas atsakingas už sienų valdymą pagal ISF programą. Taigi išklausysime just e, prezentacijos, o dabar žodis betai. Tiesiog kolegos priminsiu, kokia dabar padėtis. Šis klausimas mums itin aktualus Libė komitetui ypač prisimenant rengimąsi busimai daugiametį finansiniai programai ir šio fondo lėšas komisija valdo tiek tiesiogiai, netiesiogiai, yra ir bendro valdymas ryčių, na ir kartais parlamentui, e, kaip biudžeto institucijai, kartais sunkus įvertinti, kaip panaudojamos lėšos, o šios dienos pristatymė siekime dviejų tikslų. Pirmiausia, norime mūsų komitetą informuoti apie tai, kaip 18 metais buvo panaudotos fondo lėšos, o antra bus pristatytos 19 metų darbo programos. Taigi, Dabar bus įdomu sužinoti apie specifinius sąjungos veiksmus, taip pat veiksmus skirtus bendratarbiavimui su trečiosiomis šalimis, užtikrinti bei pagalba skubos atveju ir kaip likščiau buvo panaudotos fondų lėšos. Taigi suteiksiu žodį betai ir paprašysiu suteikti informacijos dėl visų šių klausimų. O po to bus atsakoma į kolegų klausimus, ypač šitų, kurie dirba ties daugiametės finansinės programos klausimais. Taigi prašau, Beata. Dėkoju už šiltus žodžius, dėkoju už galimybę mm, šiandieną Mm, suteikti informacijas. Pirmasis 10-15 minučių panaudosiu tam, kad informuosiu jūs apie tai, kaip yra gyvendami fondai, panaudojamas jų lėšos. Nesileisiu į visas detalės, bet uh, PowerPoint prezentacija jums tikriausiai bus suteikta, jeigu norėtumėte pasigilinti į detalės. Taigi, kaip sakė Klodas, pradėsiu nuo bendros apžvalgos. Yra bendro valdymo sritis <clears throat> ir nacionalinės programos buvo visai nesiniai pateiktos. Pateikt, penktadienį po pietų buvo galtinė data, iki kada buvo galima atsiųsti metinę apskaitą. Taigi kartą per metus valstybės narės mums atsiunkia čia sąskaitą trumpai ir tai. Valstybės narės surinka visus mokėjimus ir e, paprašo audituoti šios mokėjimus. Na, o kai valstybės narės yra patenkintos ir gali pateikti patikinimų dėl panaudotų e, lėšų, tuomet jos kreipiasi su mus į prašymų dėl e, tarpuskaitos. Būtent per ateinančius keliarius mėnesius mes įvertinsime, kaip buvo gyvendintos programos, koks buvo jų auditavimas ir kaip galėsite teikti garantijų ES lygių, kad pinigai buvo panaudoti teisėtai ir tinkamai. Uh, nes e, savotiškas laiko atotrukis egzistuoja, nes e, šiais metais e, šių 15. Kadangi buvo vėlai patvirtinta dabartinė finansinė programa, viskas buvo pradėta naudoti tik tais 15 metais, viskas kiek vėlavo. Taigi, e, tik dar kitais metais e, valstybės narės galės vykdyti veiklą pagal programas iki 22 metų, o e, programų įvykdymas patvirtintas 22-23 metais. Melsvas spalva tai yra asignami valstybėms narėms iš trijų fondų kairysis yra prieglapščio migracijos fondas, tai yra, yra vidaus e, sienos e, saugumo fondas, sienų apsaugai ir galiausiai vidaus saugumo fondas, jis yra mažiausias fondas, jis iš jo skirimas finansavimas policijos bendradarbiavimui užtikrinti. Taigi, mėlyna spalva, tai yra asignami kiek bendrė asignami valstybė nariai, e, toliau um, oranžinė spalva pagal dabartinį programą valstybių narių prisims įsipareigojimai ir asignavimai, tai yra 17 metų skaičiai, nes nors valstybės narės turi mums atsiųsti mokėjimo prašymus dabar, tačiau e, įgyvendinimo ir e, įsipareigojimo ataskaita yra at, turės būti atsistuta tik tais kovo mėnesį. Taigi viskas kiek vėluoja, yra savotiškas atotrukis, sunku palyginti skaičius, tačiau dedame visas pastangas ir tikiuosi, kad suprasite mūsų paaiškinimus. Gelsvas spalva tai yra bendros išlaidos iki 17 metų pabaigos, žalia spalva tai bendros išlaidos, kurios buvo deklaruotas iki e, praėjusio penktadienio skaitant ir 18 metus. Ir kaip matote, visų trijų fondų atveju E, viskas auga. Pirmiausia, tai bendrė signavimai, antra, įsipareigumo signavimai, trečia, kas buvo išmokėta iki 17 metų pabaigos ir 18, tai yra žalis spalva, tai yra prašymai ap, m, padengti išlaidas iki 18 metų pabaigos. Šiaip mes esame patenkinti, kad didėja valstybinio narių įsisavinimo lygis Na ir matote, kokia yra situacija kiekvieno fondo atveju valstybės narise. Galėsite susipažinti su šią PowerPoint prezentaciją. Jeigu norėsite detalesnės informacijos apie valstybės narės, matote mėlynas spalva gyvenimo lygis, o raudonas spalva lėšų įsisavimo lygis valstybės narise. Ir kaip matote, kaip mm, mm, gyvenimo lygis paprastai yra didesnis nei įsisavimo lygis, kartais yra skirtumai, nes 19 ir 18 metais įsisavimo lygis yra aukštesnis, nes dar neturi turime statistinių duomenų pagal 18 metų ataskaito teikimo mm, įsipareigojimus dėl įsisavinimo lygio. Panašios tendencijos yra ir sienų apsaugos fondų atveju, kaip matote šią skaidrę. Na ir tas pats pasakytina ir apie e, policijos bendradarbiavimo fondą. Atsiprašau, kad e, labai detali informacija, bet jeigu jūs domina, galite už, pateikti specifines užklausas. O dabar kągi daro fondai, kaip panaudojamas ES biudžetas, kuris sutikimas valstybėms narėms, yra numatyta e, reguliari ataskaita pareiga valstybėms narėms kartą per metus. Na, ir iš viso turėjome 2 tūkstančių, virš 2000 fondų prieglapščio ir migracijos integracijos fonde ir iš viso skirta virš 1,2 milijardo mm, lėšų iš ES šias ryčiai. Na, paprastai projektai trunka apitikriai apie 20 mėnesių ir vidutinis e, vidurkis finansavimo yra 550 tūkstančių eurų. Bendras finansavimas yra nuo e, iki nuo 20 iki 50 procentų. E, Pateiksiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, integracijos rytyje tai yra geltonas spalva pažymėtas ratas ir teikta pagalba daugiau nei 3,3 milijonams žmonėms iš integracijos fondo, taip įgyvendinamos nacionalinės integracijos strategijos. Taip pat e, šimt taip pat suteikta pagalba pažeidžiamiems asmenims, pažiūrėjau, 160 tūkstančių e, nepilnamečių ar pažeidžiamų asmenų, jiems suteikta specifinė pagalba. Na, kaip matote, šie skaičiai tai yra e, fondų faktai arba smagus faktais, nes e, gerai, kai fondų lėšus yra panaudojamas specifinėms konkretiems projektams ir tai padedama žmonėms. Toliau, uh, AMIF e, finansavimas skirtas gražinimo priemonėms. Pavyzdžiui, fondų dėka buvo prisidėta prie 77 tūkstančių, 77 tūkstančių savanoriškų grįžimų, taip pat e, prisidėta prie 25 tūkstančių asmenų perkelimo į sąjungos vidų, sutinkamai su užklausomais. Toliau 10 matote, geltona pusė pažymėta E, tai, kaip e, fondas leido vykdyti asmenų perkelimą šalį į ES, ES viduje, taip pat perkeliant asmenys iš Turkijos, ši finansavimo dalis dar nėra pilnai panaudota. Tačiau iki, iki metų pabaigos buvo nuspręsta daryti teisėkuros pakeitimus e, MIF srityje ir dabar galima likučius panaudoti uh, kitiems poreikiams valstybės narėse e, padengti, taigi šiek tiek reformuotas, reformuotas fondas. Čia yra susiję tam tikrie skai, skaičiai iš vizų sienų apsaugos srities pas e, finansavimą daugiau nei 470 e, projektų. Uh, Vėlgi vidutinis projekto trukmė 21 mėnesį, o vidutinis lygis 1,3 milijono eurų į tokius projektus. Pavyzdžiui, mes parengėme ir atnaujimą 360 konsulatų fondo dėka iš. O mes taip pat e, apmokėme beveik 9 tūkstančius uh, tarnautojų, kurie atlieka funkcijas susijusius su sienos apsaugo, o e, policijos bendradarbiavimas rytyje mes e, finansavome daugiau nei 530 projektų, iš viso 720 tūkstančių eurų bendras suma ir bendras seksimas yra, yra 18 milijonų. Taip pat viešamas e, publikacijos, vadinamis snapshot. Na, tokia nuotraukų knyga, jie atnaujinama, čia yra ir projektų nuotraukos, ir pavyzdžiui Vilniaus bendruomenės integracijos centras, na ir primančioji šalis suteikia e, žinių žmonėms, o taip pat padeda tiems migrantams išmokti lietuvių kalbos. 19 metų darbo programa. Mes e, kol kas e, stebime, kaip plečiamas nacionalinės programos, e, tai susiję su teisiniu pagrindu, pažiūrėjau, ISF ir sienų ir polic ir vizų sritis. Taigi iš viso, kaip biudžeto institucija, jūs mums skirite papildomą finansavimą ir jis buvo paskirstytas iš naujo tarp valstybių narių tam, kad e, būtų užpildytos spragos, kurios buvo nustatytos atliekant Schengeno vertinimą arba pažeidimų vertinimą. Taip pat papildomas finansavimas buvo skirtas valstybėms narėms gyvendinant ES e sistemą, atvykimo išvykimo sistemą arba įrangos įsigijimui, jeigu to reikia. Be to, Iš jų jūs taip pat sutikote papildyti finansavimą integraciją ir grįžimo priemonėms ir tos lėšos taip pat paskirstytas ir valstybių narių. Ypač e, čia skiriamos uh, lėšos iš sienų apsaugos fondo, pavyzdžiui, šalims uh, e, Šengino asociacijos. Mes uh, perskirstime visoms valstybėms narėms tas Šengeno zonas. Uh, E, valstybių įmokas, pasirinkome tam, tam tikrą raktą. Taigi e, pasimokėme iš ankstesnės patirties, kuomet pinigų nebūdavo niekuomet pakankamai tose šalise, kuriuose jų turėdavo būti, todėl turėjome užtikrinti, kad arba per nacionalinės programas ar iš kitų šaltinių būtų galima uh, patenkinti pačius būtiniausius poreikius, ypač e, priekraštės e, valstybėse narėse ir e, turint omenyje būtinybę keisti Dublino reglamentą. Dabar prieš pradant įgyvendimo etapą valstybėse narėse reikia parengti atitinkamas nacionalinės įgyvendinimo programas, nes oficialus įgyvendinimo laikotarpis baigėsi kitais metais, žinoma, rengiantis daugiametį finansiniai programai. Naujai ir jos patvirtinimą mes tikimės, kad programų gyvendinimas prasidės laiku, tačiau, žinoma, tie sprendimai priklauso ne nuo mūsų. Dar norėjau pasidalinti kai kuriais e, faktais apie tiesioginį valdymą. Matote, koks biudžetas yra numatytas tiesioginio valdymo veiklai, tai reiškia, kad komisija tik tai e, skelbia, e, ne tik skelbia viešos pirkimus, tačiau yra tiesiogiai atsakinga ir už atitinkamą projektų įgyvendinimą. Ir tie projektai yra skirti ne vienai valstybei nariai, dažniausiai yra steigiamas tarptautinis konsorciumas ir tie projektai e, yra ypatingai naudingi visai ES. Matote, kad biudžeto asignavimai buvo didinami, e, pikas pasiektas 17 e, metais, 19 metais jau biudžeto asignavimai sumažėjo, tačiau šiaip jau jų yra tikrai nemažai. Dar kelis pavyzdžius trumpai ir greitai pateiksiu, kad galėtumėte įsitikinti E, ką mes veikiame. Šiuo metu AMIF vykdo 145 projektus, jie yra susijęs su parama integracija arba informacinėmis kampanijomis skirtomis trečiosiam šalims, įvairius tinklus. Remiame, pavyzdžiui, savanorišką grįžimą ir savanoriškos reintegracijos e, tinklą, kuris veikia daugelį valstybių narių ir e, ten veikiančios struktūros keičiasi tarpusavio patirtimi apie tai, kaip e, geriausiai pasitelkti savanorišką sugrįžimą. Taip pat vykdoma įvairios programos, kurios skirtos Afrikos kišulė ir Šiaurės Afrikos pabėgėliams ir migrantams siekdami stiprinti taip pat ir tinkamus pajėgumus tose šalise, kad jos galėtų sukurti savo prieglapščių sistemą. Taip pat mes esame įkūrę patikos fondą, daugiausiai projektų 151 vykdomas vidaus saugumo ir policijos fondo. Mes remiame tinklų bendradarbiavimo ir policijos struktūrų bendradarbiavimo Taip pat e, gyvename įvairius projektus, kurie skirti kovai su organizuotais ir kibernetiniais e, nusikaltimais. E, taip pat vykdome vadinamąjį Protect projektą, kuris yra skirtas saugumo stiprinimui. Miestuose bandome įgyvendinti bendrus projektus siekiant apsaugoti viešasias erdves nuo įvairių galimų teroristinių išpolių. Policijos struktūrų bendravimo srityje veikia įvairūs e, tinklai, kurie tarpusai bendradarbiauja. Vienas yra skirtas kovai su radikalizacija arba radikalėjimo užkardimu mūsų visuomenėje. E, šis tinklas pasitelkia alternatyvius metodus, siekdamas e, užkirsti kelią jaunimui įsitraukti į įvairius radikalius judėjimus. Taip pat mes e, gyvename programą, e, kuria siūlomos įvairios alternatyvos teroristų propagandai. ISF pasienio e, projektai, jų yra tik devyni, čia daugiausiai susitelkime ties bendradarbiavimo su Eurosūro šalimis vyksta bendradarbiavimas tarp Graikijos ir Kipro, taip pat Baltijos jūros regione yra keičiamasi informaciniais duomenimis ir šiuo metu tam yra numatyti 20 milijonų eurų. Paskutinė mūsų valdymo dalis yra skirta e, nenumatytiems uh, įvykiams arba skubiai pagalbai. Esame tris, visose trijose fonduose mes iš viso esame numatę 1,4 milijardus eurų ir tai yra daugiau nei 116, daugiau nei 1460 milijonų eurų e, pasienio policijai Šioje skaidrė pateikiama informacija, kam šios lėšos yra panaudojamos. Didžioji dalis tenka Graikijai, o e, visas kitas, e, e, kita dalis atinka visoms kitoms šalims, tai jungtinės tautos ir kitas tarptautinės organizacijos teikia paramą Graikijai. Šioje skaidrėje taip pat matote, kaip yra atsižvelgiama į tinkamus poreikius ir kaip paskirstami pinigai tarp Graikijos, Italijos ir Bulgarijos. Šios trys šalis yra didžiausios paramos gavėjos skubios pagalbos siekiant e, sudaryti tinkamas prieimimo sąlygas, padėti nepilnamečiams, e, rūpinti pabėgėlius maistu ir būstu. Taip pat Italijoje labai daug lėšų skiriama grįžimo paramai, integracijos priemonėms, tačiau taip pat ir Ispanijoje yra e, vykdomi skubus paramos projektai, taip pat Kipre, Kroatijoje, kitose šalise. Skubi parama yra skirta šalims, kurios e, yra patekusios į nepaprastąją padėtį arba kurios patiria ypatingą spaudimą savo pasienį. Kadangi jau viršijau man skirtą laiką, tai trumpai pristatysiu e, pamokas, kurias išmokome, išvadas padarysiu. Manau, kad nu, tie fondai e, nėra pakankamai lankstus, nors ir sukuria pridedamąją vertę, tačiau mes negalime paskirstyti papildomų pinigų atsižvelgdami į poreikį, mes visuomet privalome vadovautis paskirstimo formulė, kuri yra grindžiama 2008 metų statistiniais duomenimis, tačiau, kaip galite įsivaizduoti, 2008 metais situacija pasaulyje buvo, buvo smarkiai kitokia nei 2019, todėl šią problemą reikės spręsti patvirtinant e, kitą daugiametę finansinę programą. Kalbant apie suveikumą, tai jį galime taip pat pagerinti, nors, nors jis ir buvo pagerintas tarp ESF plus ir išorės politikos priemonių, taip pat būtina supaprastinti procedūras, kalbant apie lėšų panaudojimą ir per būsimą daugiametę finansinę programą. Mes pasitelkėme bendrą socialinės politikos, regionų plėtros politikos e, reglamentą. E, vertinimą reikia atlikti nuo pat proceso pradžios. Per šią daugiametę finansinę programą tą pradėjome daryti pernelik vėlai. Na ir paskutinė skaidrė ateičiai mes e, siūlėme finansavimo laikotarpio pradžioje tik tai 50 procentų lėšų paskirstyti, o 40 procentų panaudoti priklausomai nuo poreikio ir nuo parengtų veiklos programų, atsižvelgiant į mm, tas rytis, kurios yra būtiniausios valstybės narise ir taip pat e, dar numatėme 10 procentų kitoms ištoms. Ačiū uždėmesi, atsiprašau, kad viršiau man skirtą laiką. Ačiū už labai išsamų pristatymą. Ponas Lopes Agilar norėtų dabar paskalbėti, bet <clears throat> galiu steikti žodį ir visiems kitiems. E, aš dabar turėsiu taip pat išeiti, ponė Sipil perim, perims pirmininkavimą. Ačiū už tokią tikslę, detalę prezentaciją, už duomenis. Bet kilo vienas klausimas per iš tiesų per 18 metų pirmosius keturis mėnesius iš tarptautinės migracijos organizacijos gavome domenų, kad atsirado daugiau sugražinamų asmenų nei neteisėtai ES patenkančių asmenų. Tai yra labai svar, svarbus duomenis, nes mes nuolat kartodavome, koks didžiulis atotrukis tarp faktų ir įvairių teiginių, o visuomenės įsitikinimai kaip tik ir yra maitinami tokiais netiksliais netiksliomis prielaidomis. Ir dėl to net formuojasi tokia klaidinga politika. O duomenys rodo, kad e, tikrai situacija nėra nekontroliuojama, nėra jokios invazijos, bet iš tiesų valstybės narės pačios kaltos. Jos turi tas gairias nubrėžti. Tik klausimas toks, ar tie priverstiniai sugražinimai arba savanoriški išvykimai ir jų skaičius yra didesnis už į ES atvykstančius neteisėtus migrantus. Dėkui, Juanai. Nėra norinčių daugiau kalbėti, bet tada aš pati dar įterpsiu savo klausimą, nežinau, ar jūs galėsite jį atsakyti. Dėl tų sugražinamų asmenų, ar jūs turite kokios nors informacijos apie tas valstybės, į kurias asmenys yra sugražinami? daugiausiai. Mano klausimas tikslus, nes jūs kalbėjote apie indėlį į Afrikos patikos fondą. E, tai norėtume įsigilinti į to fondo tikslus. Kaip pavyzdžiui, jūs iš DFP atliekate mokėjimus į šį Afrikos fondą, ar jūs nors kokiu būdu galite sukontroliuoti, kaip tos lėšos panaudojamos. Gerai, aš tada pradėsiu nuo paskutinio klausimo, nes čia klausimas apie biudžetą. Iš tiesų, mes e, darome savo įnašus, bet negalime atsekti, kaip lėšos panaudojamas. Vidaus reikalų generalinio direktorato atstovai dalyvauja fondo valdymo veikloje, tačiau viskas vyksta konsultavimosi pagrindo. Tai galima sakyti, sprendimų prieimimas yra kontroliuojamas. Dabar dėl sugražinamų asmenų skaičiaus ir neva jis yra didesnis nei nelegalų skaičius, tai neturiu duomenų, negaliu kombinuoti, man, komentuoti. Man reikėtų pasikonsultuoti su kolegomis. Mes manėme, kad turime tą visą statistiką, bet aš tiesiog nesu pasiemusi su savimi tų duomenų ir davonokit. Negaliu pakomentuoti. Taip jau ir būna su tais sudėtingais klausimais. Kitas įk tenka koncentruotis į kažkokias detalės, o kitas palikti. Gerai, tai turiu dar ir kitą klausimą. Tai irgi bus apie biudžetą kilmės valstybėse situacija yra nevienoda, skirtinga. O jūs sakėte, kalbėjote apie paramą asmenims, kurie savanoriškai grįžta į kilmės šalį. Ar turite kokių projektų sumastytų, kaip padėti tiems asmenims grįžtantiems į savo kilmės šalį? Kaip viskas atrodo? Jie grįžta namo, ieško darbo. Gal jūs kažkokiu būdu remiate regioną, į kurią jį grįžta? Mes paprastai tą darome bendradarbiavimu su tarptautinė migracijos organizacija, tai yra priemonių paketas, jį mes finansuojame. Tai pirmiausia, pagalba grįžti asmeniui ir turėti nors kiek grinų toliau kažkokia pagalba integruotis į visuomenę, į gauti darbą. Nežinau, ar galop jie tą darbą susiranda, bet priemonės apima integravimosi paketą visą. Ačiū už tos papildomus atsakymus. Tikrai kadangi atsakingi esame už pinigų išleidimą, tai mums rūpi, kaip jie ir panaudojami. Taigi ačiū Jums dar sik už apsilankymą mūsų posėdėje. Kągi, dėkoju, o dabar artėjame ir periname prie paskutinio mūsų darbo atvarkės punkto. Okay. Checking, but... Oh. Noriu dar pasitikrinti. Man atrodo, kad mes šiek tiek ir užbėgome įvykiams už akių, nes nematau salė nei Sofie Intveld, nei ir komisijos atstovų. Tai Mat tiesa yra abu du asmenys, tai tada Periname prie septinto darbuotojas punkto, tai yra klausimas, į kurį atsakom raštu, kurį 18 lapkričio 6 komisijai pateikė Sofija Intveld dėl Borde CTRL projekto. Komisija turėjo terminą atsakyti į klausimą, bet į jį neatsakė. Dėl to ponia Intveld nusprendė šį klausimą įtraukti į darbo tvarkę pagal darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį. O tuo metu komisija atsakė į tą klausimą, nuspręsdama atsakymą pateikti komiteto posėdė. Žodį pirmiausia suteiksiu ponė Intfeld. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Taip, iš tiesų komisija mums davė atsakymą. Tačiau nors mano patirtis e, netokia ir menka, paprastai klausimus raštu komisija atsako dviejopai. Arba viena sakoma situacija e, stebima antra. E, nieko nepadarysi. Taigi, tai dar vienas pavyzdys, kuris rodo, kai kontroversiški pasiūlymai yra prakišimi pagal mokslinio tyrimo ir transporto e, programas, nors kalba iš tikrųjų eina apie e, saugumo priemonės, kuris liečia mūsų komitetą. Aš e, dairausi ir stebiu, konstatuoju, kad kreipiuosi ne tuos žmonės, nes visi čia esate. Taigi tai, kas vyksta, labai neramina. Kalba eina apie į border control teisinį pagrindą. Taigi, tai, tai yra automatinis nu, aptikimo mechanizmas, kai kas tai vadina e, gyvų žmonių aptikimo mechanizmo, viskas remiasi dirbtiniu intelektu. Na ir mintis tokia, kad e, to mechanizmo dėka sienos apsaugos pareigūnai gali nustatyti, ar galite atvykti Europos Sąjungą ar ne. Ir atrodo, kad komisija čia dar pažvelgia dar toliau Dabar jau kalba eina apie šios sistemos sujungimą su kitomis sienos apsaugos sistemomis, taip užtikrinant savai, e, saveikumą, kaip žinia, tai mano mylimiausias kabutėse projektas. Na ir mintis yra, kad e, per tą aptikimo programą gautus duomenis e, palyginti su kitomis duomenimis, pavyzdžiui, PNR Mm, keliaivių duomenimis ir dabar tarsi einame prie kiniškos sistemos. Tai yra um, apdovanojimų pagrista sistema, kai yra nustatomi sėkmingi sienos skirtimo atvejai ir jeigu dirbi tinkamai, kaip mokykloje gauni taškus. Tikrai absurdiška, nes čia atrodo tarsi melagį dienos pokštas, bet iš tikrųjų ne, kalba eina apie patikimą Europos Sąjunga. Na ir, kaip paprastai, teigiama, kad taip bus sutrumpintos e, eilės oro uostose, bus lengviau kirsti sieną keistoką, nes panašiai kaip e, ir kolegos, aš ne, dirbu ties e, šiais klausimais jau keltą metų ir prisiminkite, kiek pasiūlymų paremėm iš argumentų, kad tai sutrumpins uh, eilės, tai tikrai gal komisija turėtų pasigilinti, ar per pastaruosius 15 metų eilės oro uostas sustrupėjo, abejoju. Na ir pabaigai keletas paskutinių pastabų. Pirmiausia, komisija įvertino šios projektus keliose šalyse, skaitant Vengriją ir Graikiją. Na, sakyčiau, ne visiškai neproblemiška. Toliau, JAV įvertino panašią sistemą, bet net ir JAV institucijos mano, kad čia perlengta lasda, o mes, ne, tai, tai tikrai mus turėtų priversus rūpinti. Na ir, kaip jau anksčiau minėjau šiame komitete, mums reikalinga tokia sistema, kur leistų etinių ir politinių požiūrių vertinti tokius pasiūlymus, nes techninių požiūrių ne, ne viskas susiveda techninius dalykus. Komisija teigia, kad taip yra, bet ji teigia, kad apie etinius klausimus nereikia mus e, informuoti, nes yra atitinkamas komisijos etikos organas, bet ne valstybės tarnautojams spręsti tokius dalykus. Ne, čia parlamentas turėtų tarti lemiamą žodį, taigi norėčiau sužinoti, tai apie ką čia komisija galvoja visą tai siūlydama. Įdomus klausimas. E, e, taigi, klausimas komisijos adresu, bet yra ir kolegų norinčių pasisakyti, taigi pirmiausia išklausykime komisijos atsakymus, tiek į patį klausimą, tiek ir pastabas. Pone pirmininkė, turiu panašių klausimų, į kuriuos neatsakyta, taigi norėčiau mm, prisijungti prie Sofijos ir tuomet komisija galėtų atsakyti kartu. Bane Inkvel domėjosi dėl lapkričio 6 O aš turėjau gegužės 7.00359 paklaus, užklausimą, tačiau neatsakyta. Taigi trys trumpi klausimai. Kokiais moksliniais e, įrodymais komisija grindžia šiuos projektus ir kokie yra moksliniai įrodymai tyrimuose, kurie rodo, kad tie aptikimo gyvojo laiku jutikliai nėra dirbantis tiksliai. Toliau. E, kaip yra su asmens duomenimis. E, tai tikiuosi atsakymų šis klausimas ir trečia. O kaip yra su asmenimis, kurie teikia prieglapšį prašymus prie sienos ir kokiomis teisėmis gali pasinaudoti žmonės ir kokias skundų apskundimo priemonės jie gali panaudoti, jeigu nepagristai, neteisėtai jų prašymai prieglapšiai prie sienos buvo atmesti. Dėkoju Judit už papildomus klausimus. Taigi pasižiūrėkime, kokius klausimus komisija gali atsakyti, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, pastebėsiu, kad tikrai didelė garbė uh, ateiti šiandien pas Jūs ir atsakyti Jūsų klausimus ir suteikti daugiau informacijos dėl šio mūsų finansuojamo projekto, taip įnešant daugiau aiškumo. Na ir iš karto perėsiu prie antrosios klausimų dalies. Tiesiog pabrėšiu, jog šiuo atveju mes norime atsakyti vieną iš dviejų klausimų Nors, aišku, visi šie klausimai liečia vieną konkretų projektą, todėl pasistengsiu kiek įmanoma ir bandysiu kiek įmanoma suteikti platesnės, daugiau informacijos apie iškeltus klausimus. Taigi, bandant kažką išsiaiškinti, paprastai komisija E, teikia atsakymus ir naujasis atsakymas suteiktas vasario 8 dieną, jis liečia pas pirmąjį klausimą. Ir atsakymė <clears throat> yra daug elementų, kurie liečia ir kitus klausimus. Taigi, kalba eina apie mokslinius tyrimus šioje srityje, o tai yra vienas iš tų elementų, kurių dėka galima pagerinti sienos valdymą, kas aišku yra vienas iš prioritetų. Taigi mes investuojame mokslinius tyrimus šios rytyje tam, kad pasiaiškintume, kaip pagerinti bendra, bendrus sienos kontrolės procesus. Taigi šiuo projektu ir siekime štai ko projekto tikslas nėra įdėkti praktinės operacinės sistemos. Ne. Šio projekto metu bandoma išsiaiškinti, ar tam tikros technologijos gali būti panaudotos užtikrinant sienos kirtimo valdymą. Taigi, kalba neina vien, ne vien tik tais aptikimą gyvuoju laiku, bet ši, per šį projektą bandome išsiaiškinti ir kitų dalykų kaip kad pavyzdžiui e, dokumento autentiškumo patikrinimas, e, taip pat e, asmenų tapatybės nustatymas, pasitelkiant biometrinę analizę, taip pat tų asmenų aptikimas, kurie galbūt slap, slapstosi konteineriuose. Mm. Taip pat bandome automatiškai aptikti uh, melagius, nustatyti ir sakoma tiesa. Ir beje, e, tai, ką pasakysiu, liečia visų mūsų projektų, visus matmenis. Mes bandome išsiaiškinti, ar tam tikromis aplinkybėmis ir sąlygomis tam tikros technologijos būtų tikslingos. Ir bandome įsiaiškinti, ar tokios technologijos pasitvirtina konkrečiamis aplinkybėmis, remiantis moksliniais įrodymais, e, kuriuos nustatome projektų metu. Kadangi projektas dar nebaigtas, mes negalime kol kas galtinai pasakyti, ar technologija šiuo atveju pasitvirtina ar ne. Tai galėsime nustatyti vėlesnėme projekto etape. O šiame etape mes tiesiog vertiname, ar e, prasminga svarstyti tam tikras technologijas, tam tikrose teritorijose, tam tikrose srityse, pavyzdžiui, kalba eina apie sienų valdymą. Na, po to jau politiniu lygiu vyks diskusijos, pamastymai ir to pasakoje galbūt bus primtas sprendimas įdėkti išbandytą technologiją į priemonę, kurią naudojasi sienos apsaugos pareigūnai. Taigi tai jau bus vėlesnis iniciatyvos gyvenimo etapas. Nu, o sugrįžtant prie etinių teisų, tai noriu patikinti, kad uh, Mes kaip komisija, kaip nurodyta mūsų atsakymė, kad mes kaip komisija etikai ir pagrindinių teisų užtikrinimu e, Europos finansuojamose mokslinio tyrimų projektuose skiria ypatingą prioritetą. Taigi, vykdant bet kokį projektą, reikia laikytis nustatytinių principų ir taikomas teisės. Taigi, bet koks projektas, kuris yra finansuojamas pagal mūsų programą, yra įvertinimas etiniu požiūriu, pasitelkime nepriklausomi ekspertai, tai nėra komisijos tarnautojai, jie įvertina projektą etiniu požiūriu, bando nustatyti, ar gali kilti problemų ir po to ekspertai teikia rekomendacijas komisijai. Šiuo atveju komisijai buvo rekomenduojama pasitelkti asmenį, kuris e, būtų skirimas kaip etinis e, konsultantas e, konkrečiai šiam projektui ir jis teiktų rekomendacijas dėl neperžengtinų ribų. Kalbant apie pasiūlymo vertinimą, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad pasiūlymas e, buvo pateiktas įvertinimui išorės. E, e, buvo pasiūlyta išorės ekspertams įvertinti šio pasiūlymo potencialą ir po to komisija priėmė atitinkamą sprendimą tokį pasiūlymą finansuoti nes e, buvo išvelgtas e, pakankamai didelis e, šio pasiūlymo potencialas siekiant užsibriežtų tikslų. Kalbant apie tam tikrus specifinius aspektus, kurie buvo paminėti, tai čia mes nekalbame apie kažkokią teisinę uh, pasienio kontrolės e, sistemos sąrangą ar e, leidimą, draudimą kažkam atvykti, netvykti. Mes tik tai vertiname pačias technologijas ir jų tinkamumą, sudarinamumą su mūsų užsibrieštais tikslais. Jeigu technologijos būtų pripažintos e, tinkamomis ir primtas sprendimas paversti tas technologijas tam tikromis priemonėmis, kurios, kurios galėtų būti naudingos pasieniečiams. Ir tuomet jau reikėtų kalbėti apie e, saveikumą su kitomis e, komisijos turimomis priemonėmis, šių naujų priemonių. Paskatų sistema nėra numatyta projekto prieptyje. Kiti aspektai, kuriuos galėčiau paminėti, e, manau, kad tokių nėra, nebeliko. Taigi tiek būtų mano atsakymų, tačiau mielai atsakyčiau į papildomus komiteto narių klausimus šią temą. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, ačiū, sutikra, kad papildomų klausimų bus. Aš vieną kitą turiu, tačiau pirmiausia, išteiksiu žodį Sofijai. mane visuomet e, šiurpina. Kai žmonės e, vedini geriausių ketinimų taip nuklysta į lankas, kalbėdami apie e, reiškinius, kurie kelia didžiulę grėsmę demokratijai. Kai kurie jūsų teiginiai, man atrodo, visiškai beprasmiški. Jūs kalbate, kad komisija nusprendė finansuoti šį projektą, nes jis nesižvelgia didžiausią potencialą. Esmė yra ta, kad uh, Tas potencialas šiuo metu siekia tik 76 procentus e, tikslumas šių priemonių. Tai ar jūs čia kalbate apie didžiausią potencialą? Aš noriu paklausti, kodėl pasirinkote iš visų ES šalių būtent Vengriją? Taip pat jūs e, kalbėjote apie tai, kad paskatų sistema projekte nenumatyta, tačiau interneto svetainėje parašyta kitaip. Tai jeigu jūs dabar bandote sistemą, tai kodėl e, nepasirinktumėte pono e, Trumpo bandymo objektų, tam, kad įsitikintumėte, jog ši sistema iš tiesų neveikia. Kolegė Viržyje dabar kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Sofijai už užduotą klausimą. Nes e, visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta, kadangi pati kitą klausimą kitą dieną uždaviau panašų. Aš e, šiomis temomis domiuosi dar nuo savo išrinkimo pradžios į e, Europos parlamentą. Domiuosi taip pat nacionalinės saugumo agentūros veikla. Ir tomis iniciatyvomis, kurios buvo anksčiau pasiūlytos, Sofija klausė, ar čia nėra balandžio pirmosios pokštas, man kėl klausimas, ar mes čia nevaidiname tokiame seriale, kuris vadinasi Meluok man. Tai Skype, Bayer ir bus Bosch ir Orange kompanijos čia e, prisidėjo prie ekspertų samdymo. Ir man kyla klausimas, ar iš tiesų tokiamis aplinkybėmis galima viską vertinti labai nešališkai. Šis stebiu visus projektus, kurie yra susijęs su išorės sienų saugumo stiprinimu. Daug milijardų buvo skirta iš ES biudžeto, iš valstybių narių biudžeto, kad būtų statomos e, dirbtinės sienos mūsų, ties mūsų išorės e, siena. Nes pavyzdžiui, Graikijos ir Bulgarijos pasienyje aš mačiau, kaip veikia e, sistema, kurią įjungus galima per sekundės dalį stebėti visus asmenys pasienyje, skaitant ir tos, kurie yra vilkikos. Man kyla klausimas, ar tai vadinami melo detektoriai galėtų geriau veikti. Ir tos sistemos tik tai dar labiau praturtina e, tarptautinius koncernus. Tai iš ko mes čia bandome šaipytis, kuomet melo detektorius dar e, papildomai bandome įdėkti visose sistemose. Bet yra 4,5 milijono, negalima jų būtų kitaip panaudoti. Pritariu tam, ką Sofija minėjo, kai VAX sistema dar kartą buvo tikrinama antrinim patikrinimui, buvo pasirinkta Vengrija. Kokiu tikslu? siekiant e, geresnių rezultatų ar siekiant apsijuokti, bandant šią sistemą kartu su Vengrijos pasieniečiais. Komisija yra parengusi tipiškus atsakymus į tokio pobūdžio klausimus apie pagrindinės teisės, pagarbą joms, e, nepriklausomus ekspertus. Taigi, jeigu norite patikimai atrodyti, tai pasidalinkite su mumis tų nepriklausomų ekspertų išvadomis, nes tik tokiu būdu mes galėtume šiek tiek daugiau e, patikimumo tikėtis, nes priešingų atveju galiu tik tai pasikartoti, kad tokie Europos komisijos e, atsakymai klausimus yra mažiausiai jokingi. Ačiū prieš e, dar kartą steigdama žodį komisijos atstovui. Atsakyti aš trumpai dar norėčiau papildomai paklausti arba pakomentuoti. Mes kalbame apie tikslų siekimą. Kiel klausimas, kokie yra tie tikslai. Na, galbūt perskaityti parašytą atsakymą iš anksto e, e, bandomas siekiant veiksmingumą padidinti, tačiau veiksmingumą ko? Pažiūrėkime, kokia yra situacija, kuomet sieną bando kirsti asmenys, kurie prašo juos apsaugoti. Ar geriausias būdas yra pasitelkti e, mašiną, kuri nuspręstų, ar tas žmogus gali būti apsaugotas ar ne. Arba robotų. Taigi, <clears throat> Manau, kad e, reikėtų veikiau pasiremti prieglašio sistemoje dirbančiais e, žmonėmis, pareigūnais, policijos pareigūnais. E, daug klausimų kyla. Klausimas, kodėl buvo pasirinkta Vengrija. Galbūt atsakymas į šį klausimą buvo tas, kad fu, kitos valstybės narės paprasčiausiai nebuvo pasirengusios dirbti ties šio projektu, nes žinojo, kad kyla tam tikrų klausimų dėl jo. O kalbant apie finansinius aspektus, tai e, įvairiems techniniams sprendimams mes lėšų visada randame, tačiau kalbant apie kitus fondus, kurie yra skirti žmonėms paremti dažnai, tų pinigų nelieka. Na, ta, aišku, tas klausimas negali būti jums tiesiogiai adresuotas. Dar Roberta Metzola paprašė žodžio. Papildomai klausimą užduoti ir Judis Argentinį, galbūt Roberta. Atsiprašau, kad šiek tiek vėliau atvykau į posėdį, klausydamas Sofijos, Marikestin ir Judit, aš perskaičiau, taip pat pasiskaičiau taip pat apie patį projektą. Galbūt uh, uh, noriu paprašyti šiek tiek papildomas informacijos. Jeigu suprantu, šis projektas bus įgyvenintas iki šių metų rūpjūčio ir Jame dalyvauja nemažai valstybių narių, bent jau pirminėme jo etape, pavyzdžiui, Latvijos pasienio apsaugos tarnyba, kai kurie Junktinės karalystės universitetai, Lenkijos kai kurie atstovai, e, kosmoso agentūra. Norėčiau gauti šiek tiek papildomas informacijos apie tai, kodėl būtent toje vietoje tas projektas buvo, ta įranga buvo bandoma ir uh, Žinoma, kila klausimai e, apie dėl duomenų apsaugos ir e, atitinkamos mes duomenų perdavimo pasienio pareigūnams ir kokiame e, prieglapšio prašymo nagrinėjimo proceso etape tie duomenys turėtų būti vertinami ir jis e, apdarojami. Jeigu mes kalbame apie veiksmingas e, pasiekontrolės procedūras, tai apie kokius skaičius mes kalbame, e, turint omenyje asmenys, kurie leidžiami ir neleidžiami į šalį. Judith Argentinė dabar. Ačiū pirmininkė. Klausimai iš tiesų neatsakyti, laukiu kad jos būtų atsakyta raštu, bet terminas jau praėjo. Todėl norėtųsi, kad ir mano klausimai būtų įtraukti į komiteto darbo atvarkę. Norėčiau štai ką suprasti. Komet yra išleidžiam, išleidžiamos tyrimų lėšos, tai, tai kitas įk jos net ir techniniu lygiu mm, nepanaudojamas ir net nesvarstoma apie etinius dalykus. Ar ta, sakykime, tie sprendimai turi būti įgyvendami ES lygiu. Tai ar tie klausimai buvo atsakyti? Jeigu jie buvo iškelti tokie klausimai, tai tuomet sakyčiau, kad lėšos neturėtų būti net išleidžiamos. O jeigu jie buvo atsakyti, tai norėtųsi sužinot, kokie pagaliau tie atsakymai buvo. Ačiū, dabar žodis komisijai prašom atsakyti. Ačiū pirmininkė, ačiū už užduotus klausimus. Pabandysiu pažongliruoti tarp jų čia, sukombinuoti kokį atsakymą. Pirmiausia, dėl tų įrodymų leidusių padaryti išvadą, jog tie moksliniai įrodymai pakankami priimti kažkokį sprendimą. Na, projekto pabaigoje turėtų atsirasti tie moksliniai duomenys, taigi jie patvirtins, ar technologija pasiteisina ar ne. Ir pradiniai, pradinės prielaidos leidusios spėti, kad rezultatai bus ar tokie ar kitokie, tai iš tiesų viskas grindžiama moksliniais tyrimais, pakankamai siaurais tyrimais, kurie leidžia nuspėti, kad tam tikros technologijos gali pasiteisinti e, tam tikrose aplinkybėse ir aš kalbu ne tik apie melo detektorių, bet ir kitus dalykus. Ir dabar projektas artėja prie pagai, pabaigos ir e, aiškėja, kokios tos išvados bus. Tai vadinasi, tik projekto pabaigoje e, galėsime tvirtinti, teikti, kad tas technologijas galima naudoti operatyvinių lygių. Nieko čia nustabaus, nes mes kalbame apie mokslinius tyrimus. Ir tik tai tų tyrimų rezultatai e, duos arba neduos tų apčiuopiamų rezultatų ir ar tos technologijos pasiteisins ar ne. Galima bus teikti taip ar ne. Ir tik po to mes galėsime atsakinėti į politinius klausimus, apsispręsti, kaip, kokiais būdais mes galėsime pasinaudoti tais moksliniais rezultatais gautais po tyrimų. Dar klausiau, klausimą gavau, kodėl buvo pasirinkta Vengrija. Na, ne komisija nusprendžia, kur tie turi būti vykdomi bandomieji tyrimai. Pasiūlymą pateikė konsorciumas ir e, buvo pasiūlyta, kokiu būdu atlikti tyrimą. Ta, ta, ta informacija buvo įvertinta ir paskiau tik tai apsispręsta, kokiu būdu tai viską daryti. Ir tą daro nepriklausomi ekspertai ir eks, komisija. Mes kaip komisijos atstovai net neturime teisinių būdų įtakoti to konsorciumo valdybos sudėties, kaip atlikti tyrimą, į kurioje vietoje, kokį partnerį pasirinkti. Mes to negalim daryti. Gerai, dabar dėl dirbtinio intelekto, tai pakartosiu gautą atsakymą. Ekspertų grupė skirta nagrinėti dirbtinio intelekto klausimus buvo įkurta 18 metais, nedalyvavo jokiuose projekto patvirtinimo sprendimo prieimime, tai čia jau yra visai atskiras e, formatas. Tiesiog ta grupė buvo visiškai nepriklausoma, tą norėjau pabrėžti. Teisinga pastaba, kad į e, tyrimą buvo investuota daug lėšų. Taip. Ir galbūt e, projektas ir dubliavosi su kitais projektais, bet antra vertus, čia nieko neižvelgiu neigiamo, nes viena vertus nagrinėjame tam tikrus technologinius sprendimus, kaip suvaldyti sienos apsaugą. Ir tos mokslinius tyrimus bandėme išnagrinėti iš įvairių kampų, ieškoti daugelypių sprendimų, kurie galėtų būti paskiau pateikti politikam. Tai čia viena pusė antra vertus. Žvelgiame ir į tą laiką, šiandieną mes galbūt ir būtume svarstę galimybę technologijas komercializuoti, taip sakant, nieko nelaukiant. O galbūt svar, būtume svarstę tą galimybę nukelti ateičiai, galvodami apie busimasias kartas ir apie įmanomas technologinius sprendimus ateityje, taip sakant, neveikti dabar, bet šiek tiek nukelti sprendimus ateičiai. Tai, na, paprastai mokslas taip ir elgesi. Nebūtinai yra kalbama apie netidėliotinus sprendimus, kurie pridaromi nedelsiant, bet žvelgdama, žvelgiama į tolesnę perspektyvą - penkerius, septynerius, dešimt metų į priekį. Tai tos perspektyvos nepamirškime. Reikia suprasti ir kitą dalyką. Kas diktuoja paklausą, iš kur atsiranda tie reikalavimai? Gal kažkas e, daro įtaką manipuliuoja. Na, mes kaip komisija galiu užtikrinti, kad mes e, vengiame tokių dalykų pagal Horizontas 2020 programą. Patvirtinome ir savoją strategiją, programą, reikalavimus. Dėl tų tyrimo tikslų glaudžiai diskutuojame su valstybėmis narėmis. Ir tie moksliniai imperatyvai iš tiesų išplaukia iš tos tikrovės, kuri, su kuria susiduria pasienio apsauga. Tai štai tie, šita pradinė tikrovė, medžiaga, sakykime, žaliava ir paskiau ją remiantis brėžomi metmenis, svarstome apie tuos galutinius vartotojus, tokiu būdu formuojama projekto visa politika ir tokiu būdu bandome ir dirbti. Tiesiog ir esame įsitikinę, kad toks požiūris teisingas. Gerai, dabar dėl tų etinių iškeltų klausimų. Projekto pradžioje apie tai svarstėme. Ir pagal visas ir procedūrinės taisyklės komisija konsultavosi su valstybėmis narėmis ir net paskyrėme projektui atsakingą asmenį už etikos klausimus. Vėlgi, dar kitas klausimas. Ar norime, kad už mūsų sprendimus priminėtų robotai? Atsakysiu atvirai, ne. Ne to siekiame. Bet projekte štai kas yra numatyta. Kad e, sprendimus priima asmenys, o robotai teikia tik tai pagalbą. Tik pasienio apsaugos pareigūnai priėmė, priima galutinius sprendimus, o robotikos sprendimai yra pagalba pasienio apsaugos darbuotojams, galbūt e, tokiu būdu teikiama, teikiami perspėjimai, pasiūlymai tęsti tyrimą, bet tai tikrai ne dirbtinio intelekto invazija į pasienio darbuotojų darbą. Dabar dėl terminų ir prieglopšio klausimų. Tai nėra projekto apriepties aspektas. Projektu norime įsiaiškinti, ar technologijos gali būti naudingos spręsti pasienio apsaugos darbuotojų konkrečias kasdieninės problemas. Ir kaip tie, kaip tos išvados tyrimų rezultatai gali pasitarnauti, kokiu būdu, kaip galima pasikliauti tais pasiūlymais, kokie gali būti uh, saitai, tarp sprendimų, tai tai jau nėra projekto siekis. Tai jau yra politiniai sprendimai, kurie bus primami paskiau, žinoma, su sąlyga, kad projektas baigsis sėkmingai ir bus pateiktos čiopiamos išvados. Regis jau turbūt atsakiau į visus klausimus. Please. Dėkoju kolegos, tiesiog priminsiu, kad laiko mažai. Na, gerai, kad galėjome diskusijas pradėti gerokai anksčiau nei buvo numatyta. Na ir šiaip jau reikėtų baigti šias diskusijas. Na, vis dėlto dar norėčiau suteikti žodį Sofijai ir mm, paprašysiu sureaguoti, nes ji yra klausimo autorė. Uh, Na ir tenka suprasti, kad gal ne visus mūsų klausimus komisijos atstovai šiandieną gali atsakyti, nes komisijos atstovas atvyko šiandieną kalbėti apie e, mokslinius tyrimus ir atitinkamus projektus, o ne visus kitus klausimus. Labai trumpai priminsiu tai, ką nesėkiminė mūsų komitete. Aš siūlau štai ką. Kai kalbame apie tokio pabudžio klausimus, darykime spaudimą, primiktinai reikalaukime, kad atvyktų ir atsakytumus klausimus pats komisaras. Čia nesmeniai dalykai. Bet į šios klausimus reikalingas politinis atsakymas ir kiekvienas iki komisijos atsakymas netenkina jis netenkina nei mūsų, nei komisijos. Mane tikrai labai nervina tokie biurokratiški atsakymai. Čia elgėmėsi su mumis tarsi vaikais darželėje. Juk kalbama apie pagrindinės piliečių teisės, taigi keista ir nemaloni sistema. Tiesa, neturiu uh, E, prieigos prie dokumentų, kurios prašiau komisija viską vis atidėlioja. Aš manau, kad jau dabar reikalingi atsakymai, ypač kai kalba eina apie vadinamo etinių, etikos komiteto uh, vaidmenį, nes tai ten kas yra? Tikriausiai pramonės stovai, kurie turi tiesioginį interesų. Ir dar vienas dalykas, visi dokumentai susijęs su sprendimo prieimimu uh, procesu, pagal kuriuos yra skiriamas finansavimas tokiems projektams. Reikia prieigos prie visų tokių dokumentų. Ir ne kitais metais, o dabar dėkoju. Dėkoju. Tai nėra papildomas klausimas, bet tam tikrų požiūrių tikrai sutinku, kad yra neatsakytų klausimų, ne vien tik dėl šio klausimo, bet ir šiaip. Ir kas besiteiravo dėl šio mokslinio tyrimo projekto, paprastai atsakymas duodavo pramonė, o pramonė suinteresuota pelnu ir jų kalba eina apie konsorciumus. Ir e, faktiškai orientuojamas į galutinį naudojimą. O šiuo atveju pagrindinis galutinis naudotojas yra sienos kontrolės institucijos, bet jų kalba eina ne apie mūsų piliečius, kurie bus kontroliuojami, kalba neina apie migrantus ir prieklapšio prašytojus. Taigi, mano manimo, per nelik išsisukama, kalbant apie galtinį naudojimą, nupaliekant viš, nuo šaly visą pagrindinių teisų apsaugos klausimą. Taigi, Jeigu kolegos turi kritiškų klausimų dėl šio klausimo, tikriausiai jie sutiks dėl to, kad reikės papildomo papil, patikrinimo tam, kad toks projektas ar tyrimas būtų pradėtas vykdyti. Dėkoju kolegoms už klausimus, dėkoju ir komisijos atstovams už atsakymus į klausimus. Diskusijos baigėsi. Tiesiog nepamirškite, kad numatytas kitas lybė posėdis, kuris prasidės rytoj 9 ryto. Dėkuoju. Thank you.